Mėly kolegos, pradėkime posėdį. Turiu keletą pranešimų. Vakarykščio posėdžio protokolas yra paskelbtas. Ar yra pastabų dėl jo? Nematau. Tuomet laikome jį patvirtintų.